E, pirmininkų suiga spalio 22 dieną patvirtino galutinį plenarinio, galutinę plenarinio posėdžio darbo tvarkę, jūs ją visi turite, tačiau yra tokie pakeitimai. Abu e, komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės užsienio politikai pranešimai dėl padėties Izraelį ir Palestiną bei padėties pietų sudane iš trečiadienio popietės yra perkeliami į antradienio popietę. Tai yra, šiuos klausimus varstysime po diskusijų dėl biudžeto. Komisijos pranešimas dėl Europo 2020 strategijos ir sorų pranešimas iš antradienio popietės yra perkeliamas į trečiadienio popietę. Šios klausimus nagrinėsime prieš komisijos e, pareiškimą dėl e, e kam, e, vidut, e, mažų ir vidutinių įmonių. E, Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet yra tvirtinami tokie darbo tvarkės pakeitimai. Prašau, ponė Rubik. Aš norėčiau išreikšti vieną prašymą. Ketvirtadienį bus balsuojama dėl labai daug teisės aktų. Galbūt būtų galima balsavimus pradėti pusvalandžių anksčiau. E, Tuo jau aš pereisiu prie ketvirtadienio, dar nespėjau nieko pasakyti dėl jo bet jūs jau užbėgote man už akių. E, ponas Royal į mane labai e, rimtai pažiūrėjo. Mes galėsime, galėsime balsuoti anksčiau, nes nėra e, išsami darbo atvarkė. E, toliau e, vyriausiosios įgaliotinės e, pranešimai dėl Gruzijos ir dėl Rustafi 1 televizijos pranešimas bus e, nagrinėjamas trečiadienį po pietų ir bus rengiama rezoliucija. E, dėl šio pakeitimo pagrindimo žodis teikiamas ponui Brokui. Pone pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau jūsų paprašyti e, nepaisant visų diskusijų frakcijose, šį klausimą išnagrinėti šią savaitę, o ne mini plenarinėje sesijoje, nes dabar yra priimti atitinkami teismų sprendimai, e, jie dabar yra priimami, o mes dabar dar galime įtakoti tų sprendimų prieimimą. Jeigu mes šį e, klausimą nagrinėsime mini plenarinėje sesijoje, jau bus teismo sprendimas priimamas, priimtas ir mes negalėsime jo įtakoti. Todėl negalime toleruoti tokios situacijos, e, kai šalyje, kuri yra pasirašusi asociacijos sustarimą su ES, vienintelis nevyriausybinis e, transliuotojas susiduria su, su įvairiais sunkumais. Ir atrodo, kad tokiu būdu yra pažeidžiama žodžio e, laisvė. Aš žinau, kad yra priimtas sprendimas šį klausimą nagrinėti lapkričio mėnesį, bet aš norėčiau paprašyti šį, į šį klausimą žiūrėti kaip į ypatingos svarbos klausimą. Aš niekada nesu prašęs tokio dalyko, bet norėčiau paprašyti kolegų, kad šį kartą palaikytų mane. Dėkuoju, ponia Brok, sako pirmininkas. Visų pirma, norėčiau paklausti, kas norėtų palaikyti šį pono Broko pasiūlymą. Kas yra už? Niekas. O kas nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą, ponia Otela? Um, like to, um... Pone pirmininkė, aš norėčiau kreiptis į jūs visus ir paprašyti, kad šią savaitę dar nesvarstytume šio klausimo. Jau buvo paminėta, kad e, šia, šios savaitės pabaigoje e, tenai nuvyks mūsų delegacija ir tai bus pirmasis e, mūsų susitikimas su Gruzijos parlamento nariais. Ir todėl aš manau, kad būtų tikrai nenaudinga dabar mums išsakyti savo poziciją. Su savo kolegomis, kurie yra vyriausybėje ir kurie yra opozicijoje, mes galėsime aptarti šį klausimą. Be to norėčiau paminėti, kad kai valdžioje kurioje buvo kita partija, buvo panašus e, atvejis. Įmedit televizijos kanalas buvo uždarytas. Ir tuomet uh, niekas nesureagavo. Tie žmonės, kurie dabar siūlo rezoliucijos projektą, tuomet nesureagavo. Ir dar vienas dalykas. Kaip Euro, e, parlamentės asamblės Euronest e, bendra pirmininkė, man kelia susirūpinimą tai, kad mes galime pakankti savo patikimumui, laikydamėsi dvigubų standartų. Nes panašių atvejų yra ne tik Gruzijoje, bet ir kitose e, rytų partnerystės šalise. Dann lassen wir über den Antrag tai tuomet mes balsuosime dėl šio pasiūlymo. E, šis pasiūlymas yra pagristas. E, Gruzija ir Rustafi vienas e, transliuotojo padėtis. Kas už tai, kad būtų įtraukta šis klausimas į trečiadienio darbo tvarkę? Kas prieš? Atmesta. Prašau, patikrinsime.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 Taigi darbo tvarkė lieka nepakitusi. Ponios ir ponai, GUE frakcija e, prašo, kad komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė užsienio politikai e, padarytų e, pareiškimą dėl 40-ųjų žaliojo 40 žalio maršo į Saharą metinių. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Sančias Kaldenti dėl šio klausimo señor presidente el próximo seis de noviembre. ačiū ponė pirmininkė lapkričio šeštą dieną su, uh, minėsime keturiasdešimtąją ža, žaliųjų eitinių metines. Tai uh, yra Maroko įvykdytas vakarų Saharos uh, okupavimas, uh, vartojant jungtinių tautų uh, terminiją. Ir panašu, kad niekam nerūpi tai, kas ten vyksta. Visi nori tik tai a, a, nepastebėti tokios situacijos. Aš manau, kad reikėtų gyvendinti jungtinių tautų parinktą planą. Bet to aš manau, kad jei Europos Sąjungai turi žmogaus teisės, turėtų kažką daryti. 90 tūkstančių žmonių jau 40 metų negali naudotis jiems priklausančią žemę dėl to, kad ją užėmė Marokas. Urduch regione dar tebe veikia baisios pabėgėlių stovyklos. Mes nebegalime tylėti. Dėkoju, kas norėtų palaikyti kolegės pasiūlymą. Prašau, ponė Lambert. Na, da, aš noriu pasisakyti ne vien dėl to, kad kalbame apie tas žaliasias aitinės, bet uh, aš manau, kad mes galėtume, galėtume aptarti tą klausimą per mini plenarnę sesiją, kuri vyks Bruselėje ir todėl galime sureaguoti, jeigu jie prašymą. Taip, ponė Lambertai, bet tai yra kitas prašymas, kitas pasiūlymas, kurį jūs pateikėte jūs palaikėte tai, ką pasakė kolegė, bet nepalaikėte jos pasiūlymo. Todėl norėčiau paklausti, Kas nori pasisakyti prieš ponios Sančias pateiktą pasiūlymą? Prašau, ponė Prėda. Euh, Pone pirmininkė, na, pirmiausia noriu pasakyti, kad aš manau, kad yra per anksti kalbėti apie lapkričio šeštą dieną. Aš suprantu, kad komunistai mėgsta kuo anksčiau pradėti švęsti įvairias metinės. Bet manau, kad šiuo atveju neverta skubėti. Bet to man netrodo, kad e, tai e, yra klausimas, kurį būtinai reikia svarstyti Ispanijoje. Taip, tai yra nepaprastai gal aktualus klausimas, gal kai kuriuose kitose šalyse, bet aš ne visų labai suprantu, kad Europos parlamentas turėtų jį nagrinėti. E, galbūt galima būtų delegacijų ryšiams su Magrebo šalimis aptarti tą klausimą, bet kad visas parlamentas jį svarstytų, nemanau, kad tai yra reikalinga. Dėkuoju. But. Vielleicht noch zur Güte. Kolega Lamberts pas, pasakė, kad mes galime šį klausimą nagrinėti lapkričio mėnesį. Tai tuomet jūs galėtumėte atsiimti savo pasiūlymą ir jūsų frakcija galėtų pateikti šį pasiūlymą, e, įtraukti šį klausimą į lapkričio e, plenarinį posėdį. Prašau. Taip, mes pritarėme pono Lamberto pasiūlymui ir galim ir sutiksime su tuo, kad šis klausimas būtų įtrauktas į mini plenarnės sesijos vykstančios lapkričio mėnesį darbo tvarkę. Tai tuomet gerai, tik aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad pasirengiamame posėdėje pirmininkų suigai būtų, įtra, būtų svarstomas šitas klausimas. Tai tuomet e, šios savaitės darbo tvarkė yra nekeičiama. E, kolega Rubik paprašė, kad ketvirtadienį anksčiau pradėtume balsavimus. Kas pasisako už tai? Ne, aš dar ne, neskelbiu balsavimo, aš noriu paklausti, kas pasisako už tai, o dabar noriu paklausti, kas pasisako prieš šį pasiūlymą. Tai tuomet formaliai klausiu, kas norėtų, e, kad balsavimas prasidėtų anksčiau pusvalandžių ar 45 minutėm. Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad pirmą kartą istorijoje turime vienbalsį sprendimą. Gerbiami kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. aš suklydau, aš, e, balsavimas truks 30-45 minutės ir mes paankstinsime e, balsavimą 30 minučių. Tai reiškia, kad sutrumpės kalbėjimo laikas frakcijų atstovų. E, aš e, atitinkamo rašto kopiją nusiųsiu visiems tiems, kurie šiandien balsavo. Taigi, e, darbo tvarkė yra patvirtinta. Prašau, ponė Kastado signora presidente ne approfitto per sottolineare. ačiū pirmininke aš norėčiau pasinaudodamas e, šia proga pasakyti kad ketvirtadienį rytais labai dažnai mes kalbame apie skubos tvarka svarstytinus klausimus. Ir e, šį, per šią sesiją turėsime pusvalandžių mažiau laiko e, skirti tiems klausimams. Labai dažnai tos klausimus parlamento nariai nežiūri labai rimtai, dažnai mažai kas neteina į posėdžių salę, dažnai kas nedalyvauja diskusijose ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad e, tie klausimai, tai yra svarstytinis skubos tvarka, būtų taip pat perkelti į mūsų Briuselėje vykstančios plenarinės sesijos darbo tvarkę. Suprantu, ką jūs norite pasiūlyti, bet dėje turiu jums e, pasakyti, kad ketvirtad, šį ketvirtadienį nėra įtraukta į darbo tvarkę jokių e, skubos tvarka nagrinėjimų klausimų. Tiesiog bus įprastinės diskusijos, kadangi spalio mėnesį yra du plenariniai posėdžiai, tai mes šią savaitę nenagrinėsime ypatingos e, skubos klausimų bet jūsų, jūsų pastabas atsižvelgsime planuodami kitas, e, kitas plenarnės posėdžias. Dabar pagal darbo tvarkę kalbėsime apie apmokestinimą, tai bus bendrosios diskusijos. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Markus Ferber, kurio pranešimas vadinasi privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai. Prašau, ponė Sander. Pour répondre Reaguodama aš norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, ką norėčiau patikslinti ir sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, dėl to, kad labai dažnai mums trūksta laiko ir, ir pakomentuoti taip pat pasiūlymą perkelti skubos tvarkas svarstytinių klausimų diskusijas į sesiją Bruselėje. Aš siūlyčiau kuo geriau, maksimaliau užsinaudoti visą mūsų turimą laiką čia Strasbūrė ir aš manau, kad ketvirtadienį po pietų mes taip pat turėtume dirbti, nes tai yra numatyta sutartys narėse ir galima Ir tuomet net ir nereikės galvoti apie tai, ar reikėtų perkelinėti diskusijas į Briuselį vyksančias sesijas ar ne. Gerbėmėjo parlamento narė. Galbūt jūs nesiklausėte to, ką aš sakiau, gal neišgirdote. Ar girdite mane dabar, ponė Zamder? Aš jau minutę kaip kalbu su jumis, tačiau dėja jūs visiškai manęs nesiklausote. Aš tą ir norėjau pasakyti. Taip, iš tikrųjų, ketvirtadienį po pietų mes taip pat turėtume dirbti. Taigi, mūsų, mes laikomės tos pačios nuomonės.